Jotinės užsienio ir saugumo klausimams e, pranešimas, pareiškimas apie e, Islamo valstybės vykdomas religinio mažumų sisteminės masinės žudynės. Ponios Mogerinė dar nėra, todėl norėčiau paklausti, ar ne, vis dėlto jie atėjo. Labas vakaras, ponia Mogerinė. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš atsiprašau, kad pavėlavau, bet iš dalies taip yra dėl to, kad aš dalyvavau kitose diskusijose, kuriuose buvo kalbama ir apie tai, apie ką jūs kalbėjote. Ir pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad šiandienos diskusija yra susijusi su labai svarbiu e, klausimu ir su tais klausimais, apie kuriuos kalbėjome vakar vakare. Situacija artimuosiuose rytuose. Ir sektoriškumo, sektų, sektantiškumo apraiškos. Tūkstantmečiais e, įvairių žmonės tautos sugyveno taikiai artimuosius rytuose ir kitose pasaulio šalis e, vietose. Be abejo, sekterinis smurtas visuomet egzistavo, bet artimųjų rytų įvairovė niekuomet nebuvo iškilusi tokia grėsmė, su kuria jie yra susidūrę šiandien. Taip atsitiko dėl įvairių veiksnių. E, pirmiausia, dėl e, kovos, dėl įtakos ir galios regione. Ta, ta kova vyksta šiuo metu ir e, Daesh pavertė da, da, religinę kovą kaip savo pagrindinę ideologiją. Jie da, ieško naujų, naujų karių ir labai aktyviai veikia šiuo metu, tačiau visi tie veiksmai nėra susijęs su jų tikėjimu, jie labiau yra susijęs su noru įgyti kuo daugiau galios. Noriu pasakyti vieną dalyką labai aiškiai. Daesh kelia grėsmę ne vien mažumoms. Prieš kelias dienas mes sužinojome, kad Daesh uh, tikriausiai nužudė daugiau nei šimtą uh, žmonių ir pagrobė šimtus uh, įkaitų. Uh, Sirijoje ir didžioji dauguma jų buvo musulmonai. Jei pažvelgsite į aukas, į tų žmonės, kurie nukentėjo nuo šio konflikto, tai ir jie yra musulmonai. Ta matome ir Irake, ir Sirijoje, Pakistane, ir kitur. Ir net Europoje per teroristų išpolius žu, yra, žuvo ir musulmonai. Taigi, musulmonai ir kenčia nuo Daesh veiksmų ir kartu jie ir priešinasi jam. Mes vieningai priešinsime visi kartu. Kartu negalime nepastebėti, kad tautinėms mažumoms priklausantis žmonės, ypač krikščionis, nuolatos kenčia nuo Daesh veiksmų. Kurdai, krikščionių mažumos, jezidų moteris, šabatai, druizai. Ne vieno negalime pamiršti. Ir neužtenka tik pasmerkti e, smurtą. Kiekvieną kartą, kai mes darome oficialų pareiškimą, kuriame smerkiame daž veiksmus, aš esu šiek tiek e, pasimetus. Taip, mes turime daryti tokius pareiškimus, jie yra reikalingi toms bendruomenėms, bet antra vertus mes puikiai suprantame, kad nepakanka tik pasmerkti, mes turime teikti konkrečią paramą šiems žmonėms. Todėl aš dabar noriu pakalbėti apie tai, kokiu veiksmu mes ėmėmės tam, kad padėtume mažumoms artimuosius rytuose. Pirmiausia, finansinė parama. Mes teikiame labai konkrečią finansinę paramą. ES ir valstybės narės yra pagrindinis donoras e, Sirijai ir mes sutikime jau e, daugiau nei 5 milijardus e, pagalbos. Taip pat padedame ir jezidams, ir krikščionims Irake. Aš aplankiau kalėdas kelias bendruomenės ir taip pat kurdams Kubanoje. Mes taip pat Irakui suteikime, suteikime daugiau pagalbos nei kas nors kitas. Mes norėtume, kad tas, ta šalis atsila, atsikratytų Daesh. Ir tai yra būtina, turime padėti pilietiniai visuomeniai, mes norime išsaugoti ir įvairias mažumas, kur, toje žemėje, kur jie gyveno nuo senų senovės. Europos Sąjungos demokratijos ir da, paramos demokratijai žmogaus teisėms priemonė yra taikoma ir kartu mes taip pat gyvename kitas priemonės, kurios turi apsaugoti mažumų teisę Sirijoje ir Irake. Te, karas tebe vyksta ir sunku dar yra galvoti apie ateitį ir apie tai, kokiu veiksmu reikės po to, imtis po to, kai karas pasibaigs. Aš tą puikiai suprantu, tačiau manau, kad mes visuomet turime. Uh, suvokti, kad mūsų tikslas yra demokratija ir taika. Ir todėl mes turime dabar jau pradėti investuoti į taikę ateitį, jei mes norime, kad pasaulis būtų geresnis ateityje. Ir mūsų investuotos lėšos, nu, jos yra nemenkos, nėra pakankamos. Ir 2015 metais Irakui ir Sirijai buvo skirta nepakankamai pinigų. Ir, tam reikia, ir todėl reikia geriau pakeisti tokią situaciją gyvendinant humanitarnės pagalbos planą 2016 metais. ES ir toliau teiks humanitarnę pagalbą ir aš norėčiau pasakyti, kad aš tikiuosi, kad šis parlamentas parems mūsų pastangą sustiprinti paramą šiemet. Labai svarbu bus prisimti rimtus įsipareigojimus, patvirtinti rimtus įsipareigojimus Londone vykstančioje konferencijoje, kurioje dalyvaus Junktinė karalystė, Vokietija, Kuveitas ir Vokietija be finansinės pagalbos mes galime e, imtis ir kitų veiksmų. Pavyzdžiui, galime užtikrinti, kad būtų e, vykdomas teisingumas, kad kiekvienas ats, e, būtų patrauktas atsakomybė. Tai yra būtina, jei mes norime susitaikymo. Ir todėl Europos komisija pradėjo tyrimą dėl to, kas vyksta Sirijoje. Mes renkame duomenės apie tai, nu, kaip yra pažydžiam, pažydžiama teisė Sirijoje. Be to mes teikime politinę ir finansinę paramą pilietiniai visuomeniai tam, kad ji mums padėtų taip pat užtikrinti, kad visi būtų patraukti atsakomybę. Europos Sąjunga taip pat kreipėsi į Junktinių tautų saugumo tarybą tam, kad būtų kreiptasi į tarptautinį baudžiamąjį teismą dėl įvykių Sirijoje. Irake mes esame įsitik, mes žinome, kad e, jezidai pareikalavo, kad nusikaltimai įvykdyti prieš juos Daesh grupuotės būtų e, kvalifikuoti kaip nusikaltimai žmonijai. Trečias svarbus žingsnis tai yra visų regioninių ir e, tarp, organizacijų mobilizavimas. Mes manome, kad ES privalo rūpintis mažomis artimuosius rytuose, bet ne vien mes turime tai daryti. Todėl mes bendradarbiavame su savo partneriais, ieškodami sprendimų. Mes einame į tarptautinę koaliciją, kuri kovoja su Daesh ir mes remiame šios koalicijos tikslus ne kovinėmis priemonėmis, kaip jums yra žinoma, bet to noriu pasakyti, kad mes smerkėme Daesh įvykdytus nusikaltimus. Ir mūsų da, pasmerkimas niekuomet nebus toks svarbus kaip musulmonų dvasinių vadovų pasmerkimas. Mes taip pat inicijavome veiksmus jungtinėse tautose, tam, kad būtų vertinta rezoliucija dėl religinių mažumų persekiojimo. Ir aš taip pat sustiprinau mūsų bendradarbiavimą su islamiškų valstybių organizacija. saugumo taryba susitarė, kad e, jos narės nesinaudos vieto teisę e, tuomet, kai bus e, nagrinėjami masinio žiaurumo atvejai. Ir mes tikimės, kad visi jungtinių tautų nariai pritars tam. Ketvirtas rytis. Mes taip pat imamės ir diplomatinių priemonių, ieškodami politinio sprendimo. Uh, E, Sirijai ir galvojame apie taip, kaip politinėmis priemonėmis galima būtų veikti Daesh. Ir taip pat norėčiau pridurti, kad mes remiame Irako valdžios pastangas siekiant uh, e, uh, e, sukurti įtraukties principų ir susitaikymų paremta bendruomenė. Sirijos partijos, Sirijos atstovai, mes tikimės, galės galiausiai susėsti prie vieno stalo. Po Suprantame, po to, kas vyko praeitais metais, kad siekti taikos ir susitaikinimo nebus lengva. Reikia taip pat nepamiršti, kad artimuosius rytuose yra labai daug įvairovės. Reikia birti labai stiprią visuomenę, kurioje kiekvienas turėtų savo vietas, stiprią demokratiją, reikia užtikrinti visų teisės. Mes norime, kad tenai būtų kuriama tokia tvarka, kuri būtų priimtina visiems. Mes tikimės, kad mažumos dar neprarado vilties. Ir Alepo mieste buvo švenčiama katalikams svarbi šventė. Buvo atvirtos šventojo Pranciškaus, Pranciškaus bažnyčios duris. Gyvenimas tęsiasi. Ir tai yra labai svarbus pasitikėjimo savo, ati, tikėjimo savo ateitimi ir vilties ženklas. Alepo katalikų vyskupas pasakė, Alachas padeda net ir net ir mažai skrusdelytai, kuri ropoja akmenių tamsiausią naktį. Taigi jie turi vilties. Aš netikiu Dievą, bet aš giliai tikiu, kad visi turime teisę gyventi taikoje ir taip pat aš tikiu, kad tai įvairovė yra labai svarbi, kad, kad turtinga patirtį ir tradicijas turinčios įvairios bendruomenės gali sugyventi, kad jos gali turėti bendrą praeitį ir bendrą ateitį ir bendrą dabartį, jos gali turėti bendras viltis. Būtent todėl atvira visuomenė ir yra stipri, todėl, kad visi gebame sugyventi kartu. Būtent todėl ES yra stipri ir būtent todėl artimieji rytai turėtų būti stiprus. Negalime uh, nuvilti artimųjų rytų. Uh, Mes galime tik toliau reikalauti, kad politinėmis priemonėmis būtų e, sprendžiama dabartinė situacija. Vakar apie tai kalbėjome. Turime taip pat siekti, kad būtų įspręsti visi religiniai ginčiai ir kad būtų, kad įvairios bendruomenės susitaikytų. Mūsų draugai artimuosius rytuose neprarado vilties. Ir jei mes norime jiems padėti, turime toliau uh, žengti taikos link. Ir manyčiau, kad ir mes neturėtume prarasti vilties. Dėkuoju. Ačiū komisijos, Ačiū komisijos nariai Mogerinį. Dabar pereikime prie diskusijos. Noriu pasakyti, kad mums laiko trūksta. Ir kaip ir e, kolegė Galpelts, e, prieš tai pirmininkavusi posėdžiui, aš e, taip pat e, priėmiau sprendimą ne, neleisti kalbėti pagal e, Melinos kortelės principą. Pone komisarė, norėčiau padėkoti Jums. E, um, už tokį svarbų pranešimą. Krikščionis Irake ir Sirijoje kasdien uh, susiduria su grėsme būti pagrobtiems, nužudytiems, kankinamiems, taigi jie priversti bėgti iš savo gimtinės. Uh, krikščionių skaičius ženkliai sumažėjo regione. Uh, krikščionybė E, ją išpažįstantis asmenys, tradicijos, kultūros paveldas yra tiesiog naikinami. Taigi turime padaryti viską, kad islamo valstybės veiksmai būtų sustabdyti. Nusikaltimai žmogiškumui tebe vyksta, dėje dėje situacija prastėja. Jas yra atsakinga už pačius smerktiniausius, žiauriausius nusikaltimus, kurie apibriežti tarptautinėje teisėje. Teisininkai konstatuoja, kad žudimai vyksta persekiojimai vyksta ir tai galima priskirti e, genocidui. Gruodį ponas Šulcas, šio parlamento pirmininkas, konstatavo, kad krikščionių persekiojimas yra nepakankamai vertintas, problema nepakankamai sprendžiama. E, komisarė Mogherini, gerbėmiai parlamentarai, mes turime padėti situacijai keistis aukų vardan. E, tarptautinės teisės vardan mums tenka istorinė atsakomybė pasmerkti šiuos nusikaltimus. Labai ačiū, ponas Adekusun. Toliau, ponė Vainenholfer. Šiuose rūmuose mes jau ne kartą kalbėjome apie islamo valstybę, tą mirties kultūrą, kurioje nieko nėra švento. Ir islamo valstybė e, niekina, naikina e, radikaliai ir rauna viską, kas netitinka jos įsitikinimu. Dviejose rezoliucijose Europos parlamentas jau e, kalbėjo apie jezidų moteris ir krikščionis. Ir šiandieną mes sužinojome, kad islamo valstybė yra Santelijas 1400 metų senumo Santilijas vienolyną e, su, sulygino su žeme. Mes turime kovoti su šią grupuotę nuosekliai ir betodairiškai. Reikia sudaryti sąlygas šiame regione toliau e, puoselėti ir kažkaip e, padėti regiono gyventojams e, įgyvendinti savo e, visas teisės ir, ir, ir e, pradėti gyventi taikoje. Reikia kovoti su teroristais. Šimtai krikščionių, tūkstančiai jezidų moterų kenčia kiekvieną dieną. Jie yra vertinami kaip prekės, su jais elgiamasi kaip su prekėmis, kaip su jų pajamų šaltiniu. Ir, ir E, jesidų moterys parduodamos Saudo Arabijai, su kuria mes palaikome prekybos e, ryšius. Ir e, islamo valstybė nuolat reikalauja įvairių, gropdama žmonės, žmonės reikalauja didžiulių pinigų iš mūsų valstybių. Taigi tai yra absoliučiai neprimtina veikla. Ponas Tanok, tai yra masinė žudinės, genocidas. Praeitais metais lankiausi Irake, Kurdistano regione, susikau su pabėgėliais, izidais, kitomis mažumomis ir iš tikrųjų matyti, kad jis vykdo sisteminę kampaniją, bandydama, bandydamas išnaikinti visus, visas mažumas. E, Daeš kontroliuojamose teritorijose yra e, greunamas kultūrinis palikimas, moteris verčiamos vergėmis. Taigi, iš tikrųjų, nors jungtinės tautos tai konstatuoja, tačiau mažai kas daroma kovoti, kovojant su e, šiais nusikaltimai žmogiškumui, genocidui. Dabar pats laikas imtis veiksmų ir panaikinti galimybės vykdyti tokioms masinėms žudinėms, kovoti tiesiai su islamo e, valstybe ir jos vadovybe. Aš iš Irako vyriausybės veiksmų matau, dėja e, parlamentaras nutraukiama. Kolega, prašyčiau kolegų e, e, vertėjų vardu kalbėti lėčiau. Aš bandau jūsų, aš nenoriu jūsų nutraukti, nutraukti jūsų pasisakymo, tiesiog prašyčiau neskaityti kalbos, kuri, e, e, kurią galima perskaityti per keturias minutės. Jums skirta pusantros minutės, taigi prašyčiau kalbėti lėčiau, bet e, ne, neskaityti. Na, aš labai atsiprašau, jūs negalite manęs e, taip riboti, jūs mane sustabdote, man vos pradėjus e, įsivažiuoti. Aš tikiu, kad visi supranta, e, kad kalbu teisingą anglų kalbą. <laughs> Gerbiamas parlamentarė, jeigu jūs neatsižvelgsite į mano rekomendacijas, aš jūs ir toliau stabdysiu, kadangi darbo tvarkos taisyklėse yra nustatyta, jog vertėjai, e, jeigu kalba yra neišverčiama dėl jos tempo, tai, tai sesija turi būti nutraukta. Dabar kalbės ponas Na. cuánto tiempo señor? wenn sie, wenn sie in ordentlich if you speak in a normal speech i then i will not give you the floor again. now the kolega jums kitą kartą nebus suteiktas žodis o dabar žodis ponui nart. kiek laiko man skiria? Dėkoju. Na, labai sunku suprasti artimuosius rytus, juose gyvenančias bendruomenės, nesuprantant, kokią istoriją šios bendruomenės išgyveno. Artimuosiuose rytuose gyvena ir žydų bendruomenės, ir krikščionių bendruomenės, izaitai, e, e, aitai, e, bet labai liūdna, kad islamo valstybė e, vykdydama masinius nusikaltimus tiesiog masiškai išstumia šias mažumas iš regiono krikščionių mažėja ir Betliejuje, ir Palestinos teritorijose. Mažumos tiesiog pasitraukia, nes nebegali išgyventi tuose regionuose. Todėl, kad bendruomenėms reikia apsisaugoti dėl to, kad jos bando burtis, druidai, e, bando apsisaugoti izidai, e, bando apsisaugoti E, lygiai tą patį galima pasakyti ir apie e, musulmonų bendruomenės, kurios yra mažumos, jos izoliuojamos, jos kenčia. Europai tai sunku suprasti, tačiau mes turime pademonstruoti solidarumą ir sveiką egoizmą. Artimuosiuose rytuose gyvenančios krikščionių bendruomenės yra labai galingos, jos išgyveno šimtmečius. Taigi jos galėtų tapti mums komunikavimo kanalu. Ta pati galime pasakyti ir apie e, mažumas e, Vakarų Balkanuose, kurios taip pat buvo išžudytos, išvarytos. Dabar tas pats vyksta artimuosiuose rytuose, nei tuomet, nei dabar mes nieko nepadarėme, kad šios mažumos turėtų vilti. Labai... Ačiū. Dabar dėl darbo tvarkos taisyklių norite pasisakyti? Prašau. Jeigu būtumėte klausę vertimo, tai būtumėte supratę, kaip sunku įsversti. Gerbiamas kolega, esu suteikę žodį, bet jeigu būtumėte išklausę vertimo, būtumėte girdėję, kad jums suteikiamas žodis, prašom. Pone e, pirmininkė, aš kalbėsiu e, lėtai, kad jūs galėtumėt mane suprasti. Da, antrą kartą jūs parodote nepagarbą kolegai tuomet, kai jisai sako labai svarbę kalbą. Aš manau, kad jūs turite atsiprašyti. Aš taip pat kreipsiuos į Europos parlamento pirmininką ir prieštarausiu, kad yra takoma tokia tendencinga politika mano kolegos atžvilgių dėl visiškai man nesuprantamų priežasčių. Sie brauchen nicht Jums nereikia kreiptis į biurą, aš pats į jį kreipsiuos. E, jau yra, šiom, šiam reikalui yra ilga priešistolė ir aš bandžiau atkreipti kolegos Tanoko e, dėmesį, kad jis kalba per greitai. Yra čia mygtukas, kuris pradeda šviesti, jeigu jūs kalbate per greitai. Ir jeigu taip vyksta, tuomet aš jūs nutraukiu. Jūs, kadangi manęs absoliučiai net nenorėjote klausyti, aš nutraukiau jūsų kalbėjimą. Tai atitinka bet kokias darbo tvarkos taisyklės ir aš pats apie tai informuosiu e, biurą apie darbo tvarkos taisyklės. Šiuo klausimu aš šiandieną daugiau nebediskutuosiu, apie tai, dėl to kreipsiuosi į biurą. Dabar suteikiu žodį ponui Lehierak. Islamo vyriausybė pasisako už smurtinę ir babo, krimina, kriminalinį požiūrį į visas mūsų vertybės. Ir jie kankina, žudo, kerta galvas žmonėms visų mažumų, visų tautinių bendruomenių, visų profesijų atstovams. Krikščionės jezidai, levitai, koptai. Nepamirškime, kad Labiausiai nuo šių fašistų kenčia musulmonai. Todėl mes turime kovoti su šiuo monstru be jokios atgaivos, negailėdami išteklių. Galime tik apgailėstauti, kad buvo atsirado šis fašizmas. Panašu, kad e, naftos ir, nafta ir pinigai ir karas štai kas rūpi islamo valstybei. Institucijos turi sureaguoti labai griežtai, kad apsaugotų religinių, nes e, mažumas pasisakytų prieš e, kriminalinius baudžiamuosius daeš veiksmus ir kad padėtų taip pat žmonėms išgyventi. Mes turime pasinaudoti ES ir Viduržymė jūros. Da, E, bendradarbiavimo struktūromis, tam, kad apgintume žmogiškumo vertybės. Ačiū dabar kalbės ponia Valero. Ačiū ponia pirmininkė. Išpoliai prieš religinės bendruomenės visame pasaulyje gerokai išaugo prieš krikščionius, šyitus, jezidus ir kitas religinės bendruomenės. Islamo valstybė klai atakuoja visus, kurie netiki jų e, propaguojamų dievų. Dėl to tūkstančiai žmonių turi bėgti iš savo gyvenamųjų vietų, tūkstančiai žūsta, pamirė Irake, Irane e, nėra e, vietos senosioms religinėms bendruomenėms. Jezidai taip pat labai kenčia nuo islamo valstybės praėjus šimčiai, šimtųjų metų po e, masinio genocido e, vienos tautos atžvilgių tas genocidas kartojasi. Čia kalbame apie religiją, kuri egzistuoja jau 2000 metų, tai yra krikščionybė, kuriai dabar kyla pavojus regione ir svarbu, kad mes kiek įmanoma skubiau sureaguotumėme, kol nesibaigs, kol, kad, kad islamo valstybė neįvykdytų iki galo savo kėslų. Manau, kad būtina skubiai E, užbaigti, e, ta, e, vadovautis tą taktiką, kuomet yra viena akis užmerkiama į tai, kas vyksta regione ir teikti didelę finansinę paramą ir visokiojo pakitą paramą ten gyvenančioms bendruomenėms kad jos galėtų tarpusavie taikiai sugyventi ateityje. Dėkoju. Dabar kalbės ponas Parker. Thank you, President. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau šiandien pakalbėti apie tai, kad e, pabėgėlių stovyklose persekiojami yra krikščionės. Krikščionės, kurie pabėgo nuo baisų dalykų, kuriuos mes žinome iš televizijos ekranų, po to jungtinių tautų e, stovyklose tie žmonės yra persiekėjami. Dar labiau šokiruoja tai, kad Vokietijoje mes stebime tą patį. E, Šiai, kai kurios šeimos nusprendė sugrįžti į Iraką. Dėl to, kad ir čia, ta, Europoje, jie kenčia nuo radikalaus islamizmo, o tai yra tie žmonės, kuriems pavyko pasiekti Europos krantus daug, labai daug krikščionių yra priversta bėgti iš pabėgėlių stovyklų, būtent iš tų stovyklų, kur yra nagrinėjami jų prieglopšio prašymai. Ir tik tai dėl to jungtinės tautos išnagrinėja tik labai mažai prašymų. Tie žmonės tikrai yra labai pažeidžiami. Pažeidžiami toje vietoje, kur jie tikėjusi surasti saugumą. Tikrai tie žmonės neturėtų taip kentėti. Ačiū poniai Parker. Dabar pusantros minutės kalbės ponas Mayer. Ačiū ponia pirmininkė. Beveik kasdieną sužinome apie baisumus, kuriuos vykdo Islamo valstybė. Ir nežinau, jau kilintą kartą diskutuojame apie Islamo valstybę ir galiu pasakyti, kad teroristai šaiposi iš šitų diskusijų. Mes diskutuojame nieko realiai rankose neturėdami ir negalėdami pasiūlyti tiems žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Ir prieš keletą dienų ir vėl 300 žmonių Dalarzor e, e, vietovėje buvo nužudyti. Tačiau tai nėra vienintelis e, šių teroristų nusikaltimas. Sisteminis e, žmonių, e, religinių mažumų žudynės yra, nuolat, nuolatinė, yra nuolatinė jų darbo atvarkėje. Mozulis, pavyzdžiui, 1600 metų senumo miestas, krikščioniškasis miestas, jau daugybę, keletą metų nebeturi nei vieno krikščionio gyventojo. Tai vyksta dėl e, sistemiškų, masiškų krikščionių žudinių. Turime suvokti, kad islamo valstybė nesustos ir Europoje. To ji nepadarė, tą įrodė pastarieji metai. Ir jų tikslas yra ir vakarus paversti e, regionu be krikščionių. Mes gerbėmiai kolegos, turime vis, dėti vis, daryti viską, kad e, pagaliau užkirstumėme kelią tokiam e, islamo e, valstybės, tokiam elgesiu. Dėkoju. Thank you, uh, Mr. President. Dėkoju. Dėkuoju, panė Pirinkė, aš tai džiaugiuosi, kad mes šiandien e, kalbame e, apie šį klausimą. Visiškai teisinga, mes čia, Europos parlamentas, tai yra tie žmonės, kurie taikiai atstovauja demokratinėms valstybėms, turėtume vieningai pasmerkti e, tai, kad religinių mažumų atstovai yra žudomi sistemingai Daesh grupuočių. Grupiniai išprievartavimai, žudimai. De, egzekucijos, kurias vykdo radikalus e, islamistai, apie juos žinome, turime pasakyti, kad tai yra barbariškumas, tai yra karo nusikaltimai nukreipti prieš krikščionis ir kitas e, religinės mažumas. Šiandien po pietų man buvo labai malonu dalyvauti atvirų durų renginį, kuriame buvo pasakojama apie persekiojimus krikščionis. Ir mane nu, šokiravo tai, kad Krikščionių persikiojimo mastai didėja kiekvienais metais. Skaičiuojame, kad prieš karą Sirijoje Alepe gyveno 400 krikščionių, šiandien jų liko tik 6 tūkstančiai. Ačiū poniai Dots, dabar kalbės ponia Alio Mary monsieur le président madame la haute représentante Jungtinės tautos e, apibrėžė, kas yra genocidas. Genocidas tai yra da, visiškas ar dalinis da, bendruomenės sunaikinimas dėl religinių, da, etninių ar kitų priežasčių. Ir mes žinome, atsižvelgiant į tuos nusikaltimus, kurie vykdomi prieš krikščionės ir kitus, bet ypač prieš krikščionės, galima e, pasakyti, kad mes kalbame iš esmės apie genocidą. Ir Europos parlamentas turi kreistis rinktinės tautas, kad tai būtų pripažinta. Tai genocidas tai nėra tiesiog žodis. Genocidas tai yra žodis, kuris turi teisinę reikšmę. Ir tai yra žodis, kaip pat turi taip pat ir psichologinę, ir diplomatinę svarbą. Ir būtent todėl mes turime pateikti tokią iniciatyvą. Šiandien savame suprantama, uh, kad mes negalėsime vien teisinėmis priemonėmis veikti islamo valstybės. Reikia kovoti ir ginklais, ir diplomatija, bet reikia pasinaudoti ir teisinėmis priemonėmis. Tai bus labai svarbus signalas e, e, krikščionims ir kitoms religinėms bendruomenės, bet pirmiausia krikščionims, kad mes nepamiršome apie juos. Mes visi turime primir, nepamiršti, kad Europa turi krikščioniškas šaknis ir todėl mes jais rūpintis. Ačiū. Dabar kalbės kolegai Kan. Pane pirmininkė, aš norėčiau padėkoti vyriausiai galiotiniai už uh, jos poziciją. Jūs kalbėjote apie Siriją ir Iraką. Moteris tenai žaginamos, žudomos yra kiekvieną dieną, taip vadinamosios islamo valstybės. Pagal Koraną tas, kas nužudo vieną žmogų, da, yra taip pat kaltas kaip ir tas, kuris uh, žudo, uh, būtų žudęs visą žmoniją. Islamo valstybė uh, naikina religinės šventovės, bažnyčias, mečetės ir kitas vietas. Bet Korane yra nurodyta, kad tokias vietas ne tik reikia gerbti, bet ir saugoti ir ginti. Islamo valstybės e, persekiojo e, labai senas religi, religinės e, bendruomenės. Taigi, Islamo valstybė pati iškreipė savo Korano mintis. Ir is, musulmonai visame pasaulyje nepritarė islamo valstybės veiksmams. Bet toks neprit, tokio nepritarimo nepakanka, mes turime imtis veiksmų. Todėl da, mes žinome, kad visur, artimuosius rytuose ir kitur bendru, bendruomenės yra stiprios tik tuo met, kai veikia vieningai tik tuo met, kai mažumos yra stiprios. Kiekvienas turi teisę da, į pagrindinės laisvės, į, pagrab, į žmogaus teisės, nepriklausomai nuo savo rasės ar religijos. Todėl mes privalome parodyti solidarumą su tais, kas yra persikiojamas šiandien. Aš dėkoju dabar kolega Legutko. Uh, Labai ačiū. E, sisteminis, e, mažu, sisteminis religinių mažumų žudynės. Tai yra žurnalistinis terminas. Tikslesnis, teisingesnis terminas būtų genocidas. Genocidas yra aiškiai apibrieštas teisinis terminas, Taigi nereikėtų slėptis po žodžiais, gerbiamoji vyriausiai įgaliotinė, reikėtų aiškiai tiesiai šviesiai minėti žodį genocidas, kas jo aukos. Taip, mažumos, musulmonai ir krikščionis. Kodėl e, kartojame tuos pačius žodžius, gerbiamoji komisijos atstovė, krikščioniai žudomi e, kaip ir anksčiau. Stebina tai, kad tokie nusikaltimai yra pasmerkiami, bet neįvardinami tinkamų žodžių genocidu dėl politinės baimės. Tikrai gaila ir gėda, kad taip vyksta. Aš pasakysiu tiesiai šviesiai, taip šiandieną vykdomas krikščionių genocidas artimuosius rytuose. Ačiū. Dabar pusantros minutės kalbės ponas Betin. ISIS vykdomas religinių mažumų genocidas kelia du klausimus. Kodėl ir ką mes galime padaryti? Priežastis ideologinės. Kai, kam, kai kam atrodo, kad islamo valstybė atstovauja islamą, bet iš tikrųjų tai nėra tinkamas Korano interpretavimas. Koranas nekviečia žudyti, e, skleisti baimę. Koranas nepasisako už įvairius žudimo metodus. Sisteminės, e, sisteminis nemusulmonių um, žaginimas taip pat nėra užfiksuotas Korane. ISIS tiesiog pasinaudoja Koranu religiją kaip vėliavą vykdan, vykdydamas savo tikslus negalima tiesmukiškai interpretuoti Korano. Tokiems e, nusikaltimams užkardyti reikia karinių priemonių, reikia kovoti su ISIS barbariškumu, e, finansavimo šaltiniais. Visas civilizuotas pasaulis turi suvokti. Pone pirmininkė, man skirta pusantros minutės. Taip, ačiū, atsiprašau. Taigi civilizuotas pasaulis turi suprasti, kad e, toks radikalizuotas islamas neturi vietos modernioje demokratinėje visuomenėje. Mes turime savo ruoštų integruoti musulmonus, kurie yra pas mus. Tai kodėl islamiškose valstybėse nepripažįstami krikščionys? Kodėl jiems, jiems, taikomos, jiems taikomos įvairios spaudimo priemonės? Ačiū. Labai ačiū kolegai Betin. Toliau ponas Gžib. E, dėkoju, pirmininkė. Pasisakiau jau ne kartą šiame formate dėl krikščionių persekiojimo. Šimtai e, milijonų krikščionių visame pasaulyje patiria persekiojimą. E, Kiekvienais metais daugybė jų žūsta, miršta ir labiausiai persekiojama mažuma ir yra krikščionių mažuma. Aišku, kitos mažumos taip pat yra persekiojamos, tačiau galbūt jų situacija nėra tokia tragiška. Tiesiog dabar mes stebime Daiš vykdoma, vykdomus nusikaltimus, bet tai nėra paprastas persiekėjimas, tai yra genocidas krikščionys yra už, už, užpuolami, jų turtas naikinamas, naikinamas religinis paveldas, krikščionys verčiami e, keisti religiją, e, jais yra priekiaujama, e, juos nužudžius priekiaujama jų organais. Esame gavę daug informacijos iš religinių bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų veikiančių regione. Taigi vadinkime daiktus tikraisiais jų vardais. Vyksta genocidas, kenčia ir kitos mažumos, kenčia musulmonai, jezidai ir kiti. Taigi reikia padaryti daugiau nei iki šiol. Tai yra mūsų pareiga, civilizuoto pasaulio pareiga. Dėkoju. Ačiū, ponui Gžip. Dabar pusantros minutės kalbės kolega Panseri. Grazie. Numero... Ačiū. Daugybė mm, mus pasiekiančių informacijos pranešimų rodo, jog Irake ir Sirijoje yra persekiojamos e, religinės bendruomenės, jezidai, e, krikščionis. Ir tai yra bendruomenės, kurios buvo gero, gerokai sumažėjo regione ir nes Islamo valstybė neleidžia šioms bendruomenėms toliau taikiai gyventi regione. Yra vykdomos masinės žudynės, prekiaujama žmonėmis ir jų organais, žmonės yra verčiami atsiversti į islamą, jeigu jie nepabėga. Ir ypač mūsų, e, ypač pagalbos tokojantis žmonės e, dabar atsiduria mirtiname pavojuje. Ir mums reikia pradėti kalbėti pagal tarptautinę teisę galiojančiais terminais. Mums reikia apsaugoti religinės bendruomenės regione. ES nori skirti didesnę humanitarinę pagalbą ir spręsti šią krizę. Jūs taip pat tą sakėte, ponė Mogerini. E, vyksta migracijos procesas Ir smurtas prieš religinės mažumas čia atlieka e, svarbu vaidmenį. Reikia ieškoti sprendimo, kaip e, padėti regiono e, religinėms bendruomenėms. Tačiau tą turi daryti visos ES valstybės narės. Ir kol neišspręsta čia problema, iš esmės mums reikia visokiojopai remti religinės mažumas regione. Belder. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiuo metu e, Sirų va, e, e, miestui Sadat kyla tiesioginis pavojus iš islamo valstybės pusės. Šiame mieste dar likę vyrai visai gina savo miestą. Regione yra, yra telkiamos savyginos grupės, kurios nusipelno ES paramos ir jų karinių apmokymų yra liūdna situacija, kadangi miestas, Sadat miestas 2013 e, spalį e, Laisvosios Sirijos armijos ir Šabat al-Musra e, šiame mieste surengė tikras, tikrą kraujo praleimą skerdinės. Ir Sirijoje E, visos karinės grupuotės, visos e, karinės grupuotės e, Bašaro al-Asado yra vertinamos kaip priešiškos ir ver, būtini, kurias būtina sunaikinti. Mums reikia krikščioniškai padėti šiems žmonėms, kurie stengiasi apsiginti. Dėkoju dabar ponas Jolvinį. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu savo gimtą kalbą. Kila klausimas, ką galime mes padaryti. Ir užduodami šį klausimą turime jį ir atsakyti. Turime suvokti realybę ir faktą, kad, tai, kad vyksta genocidas ir turime tai, tai pripažinti. Ir tai turi mus priversti imtis veiksmų. Man jau pradeda nusibosti tos diskusijos apie krikščionių mažumos problemas ir pareiškimai ir nieko nedarimas po, viso, po visų tų diskusijų. Ta, mačiau, mačiau, patyriau Irake, kad Europos Sąjunga e, turėjo humanitarnės programas, kurios e, turėjo padėti persekiomiems ten žmonėms. Norėčiau paklausti, ponios Mogheriniai, kaip mes galėtume labiau padėti vietos e, e, žmonėms, ką Europos komisija darys, kad padėtų dar likusiai, likusioms bendruomenėms išgyventi nes jau daugiau kaip milijonas žmonių paliko regioną. Mes kalbame apie pinigus ir finansinę paramą, tačiau užmirštame, kad religinėms mažumoms yra neįmanoma pasinaudoti Europos iš, e, finansinėmis lėšomis. Kai nu, buvau nuvykęs į šį regioną, sužinojau, kad reikia ES veiksmų reikia partnerystės, kurią aktyviai palaikytų Europos Sąjunga. Dėkoju dabar ponia Gomes. Ačiū. Mes e, kalbėjome apie kurdus, šyitus, jezidus ir kitas religinės mažumas Irake ir, ir Sirijoje, kurioms uh, E, kurios yra tarsi atiduotos e, tai, tai e, ekstremistiniai grupuotėjai nastrus. Religinių mažumų atstovai ten labai kenčia, o ES nenori atvirai kalbėti apie jezidų ir kitų, kitų e, religinių mažumų genocidą. Jeigu norime apsaugoti ir apginti tas kultūrinės ir e, religinės mažumas, mes turime sudaryti joms sąlygas likti savo gimtinėse, o ne bėgti į Europą. Mes turime skirti didesnę humanitarinę pagalbą, gerinti jų gyvenimo sąlygas. E, ir kovoti su islamo valstybe ir kitomis e, šios hidros galvomis, kurios reiškėsi mūsų kaiminystėje ir taip pat pačioje Europos Sąjungoje. Dėkuoju dabar kolega Jūrė. Danke, prezident. Nie byłoby tej tragedii albo miałaby znacznie mniejsze. Ačiū pirmininkė. Ši tragedija niekuomet ne, nebūtų įvykus, jei mes būtume nepamiršę apie, jei mes nebūtume pamiršę apie krikščionės, jų saugumą artimuosius rytuose. Tai turėjo būti mūsų politikos prioritetas, be abejo, ne vienintelis, bet e, tai turėjo būti tas dalykas, kurį turėjome įtraukti į visas dėrybas su sąjungininkais, į visas politikos rytis. Tai kas šiuo metu vyksta, yra tikra katastrofa. Turime mobilizuoti visas savo pastangas, jas sutelkti ir turime pasimokyti iš to, kas e, įvyko. Aš pritariu tam, kas pasakė, kad tai, kas vyksta, yra genocidas. Visiškai tam pritariu. Ir manau, kad mes turime pasmerkti ir neapykantą krikščionių atžvilgių. Dėkuoju. Dėkoju ponu Jurek. Toliau pusantros minutės kalbės ponas Kelam. Praeitais metais daugiau nei 7 tūkstančiai krikščionių buvo nužudyta dėl savo religinių įstikinimų, o metai prieš tai tokių nužudytų buvo 2 tūkstančiai. Krikščionės yra labiausiai persikiojama religinė bendruomenė visame pasaulyje. Galima būtų manyti, kad praeitais metais e, e, įvyko tiesiog protrukis. Neapykantos e, tendencijos tikrai įsitvirtino ir mes turime pasipriešinti šiam labai netolerantiškam rasizmui. Turime pasakyti, kad tai nėra vien terorizmas, bet kad tai yra nusikaltimai žmoniškumui, o kai kuriais atvejais galima netgi kalbėti apie genocidą. Kągi reikia daryti? Pirmiausia, reikia suprasti, kad religinių įsitikinimų laisvė turėtų būti įtraukta į visus mūsų santykius su trečiomis šalimis. Taip pat reikia pasakyti, kad nusikaltimai prieš krikščionės ir kitas religinės mažumas turėtų būti perduoti tarptautiniam būdžiamajam teismui. Antra, mes turime suprasti, kad religinių įsitikinimų laisvės įtvirtinimas e, kūrė pridėtinę vertę, nes laisvė turėti religinius įsitikinimus e, neutralizuoja e, religinius ekstremistus. Ir trečia, mes turime kalbėti apie visų religinių bendruomenių lygybę tai būtų pirmas žingsnis siekiant užtikrinti, kad visi galėtų sugrįžti namo. Dėkoju. Toliau pusantros vieną minutę suteikime ponui Kosta. Poniai Kosta. Okay. Ar veikia mano mikrofonas? Veikia, gerai. Tuomet, ponia pirmininkė, taip, iš tikrųjų, tai, kas šiuo metu vyksta, tai, ką daro islamo valstybė, yra sisteminis žūdimas ir Sirijoje, Irake tikrai vykdomas yra genocidas. Genocidas taip, kaip jį apibrėžia jungtinės tautos, nes e, šimtai tūkstančių žmonių e, atsidūrė taikyklėje ir mes turime pripažinti tai, kas vyksta, viską pavadinti savo vardais. Mes kalbame apie masinius, e, masinės įsmingas žudynės. Taip pat naikinami yra ir religiniai simboliai, religinės ir kultūros paveldas. Taigi tai, kas vyksta, gali būti kvalifikuota ir kaip kultūros genocidas. Pone Mogerinė, aš. Uh, Dėkoju Jums už Jūsų pastangas kovojant su Islamo valstybė. Su, dėkoju Jums už tai, kad Jūs darote viską, kas yra įmanoma, kad galima būtų pradėti taikos procesą. Bet aš manau, kad mes turime ginti visas religinės bendruomenės ir laisvę turėti religinius įsitikinimus visais atvejais. Dėkoju, panas Škripek. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, vyriausiai galiotinė kolegos. Šiandien mes dar kartą kalbame apie sistemingą religinių e, mažumų žudimą kurį vykdo islamo valstybė. Kodėl mes negalime pasakyti, kad mes, kad kalbame apie genocidą, man nesuprantama. Krikščionys yra persikiojami, žudomi ir išvaromi iš namų dėl savo religinių įsitikinimų. E, liko e, artimuosius rytuose tik labai nedaug krikščionių. Ir jezidžių situacija taip pat yra apgailėtina. Bažnyčios yra naikinamos arba jos paverčiamos yra e, mečetėmis. Tas vyksta ir Irake, ir Turkijoje, ir Sirijoje. Ir raginu jūs vyriausiai galiotinę pasiūlyti konkrečias priemonės, kurių gali imtis komisija. Be to mes matome, kad e, yra nemažai grėsmių ir Europoje. Mes matome, kad ir Europoje pabėgėlių stovyklose krikščionys yra persiūkiami. Kaip komisija tai reaguos? Uh, Jei mes e, norime iš tikrųjų e, nutraukti masinės e, sistemingas žudinės, turime, norime steigti viltį visoms religinėmis bendruomenėms, turime pripažinti, kad kalbame apie genocidą ir turime padėti demokratiniai savivaldai Sirijos šiaurės rytuose. Ponas Tajani, 2000. 20-aisiais Sirijoje ir Afrikoje turbūt neliks krikščionių ir jezidų. Mes negalime būti e, nejautrus tam, kas vyksta. E, Hillary Clinton buvo teisi kalbėdama apie realų, realų realiai vykstantį genocidą. Mes negalime taikstyti su tuo, kas vyksta. E, negalime numoti ranką į tai, ką e, įvardino viena iš pagrindinių e, JAV politikių. Taigi turime e, sutelkti visas humanitarinės iniciatyvas ir paremti, padėti tiems, kas šiuo metu kenčia. Europa turi mobilizuotis, jos balsas turi būti garsiai girdimas. Mums reikia atremti šį žiaurumą, turime parodyti savo vertybės, pademonstruoti, kad Europa egzistuoja, kad jis siekia užtikrinti religijos ir išraiškos laisvę. Turime praktiškai apginti savo vertybės ne tik tai savo teritorijoje. Turime įvardyti genocidą, krikščionių ir jezidų persiokiojimą ir kova su juo turėtų būti mūsų prioritetas, kadangi kyla grėsmė pagrindinėms esminėms Europos vertybėms, kurias esame įsipareigoję ginti. Nesugebėjimas apginti jų Europą, susilpnins Europą. Labai ačiū kolegai Tajani, ponė Gil. Ačiū, pirmininkė vyriausioji įgaliotinė. Daesh sistemingai žudo, grobę, persekioja e, prievartauja krikščionių mažumos atstovus, tai pastebima Irake ir Sirijoje. Vien šią savaitę 400 žmonių buvo pagrobta ar nužudyta Sirijoje. Šiandieną buvo patvirtinta, kad seniausias e, Irake buvęs krikščionių vienuolynas buvo sulygintas su žeme. Ta pati pasakytume ir apie kitas valstybės. Dabar kai kurios e, musulmoniškos grupuotės pakeitė pavadinimą, bet jų veiksmai nepasikeitė, užsipuolamos mažumos. Kolega Roflelo, e, Junktinės karalystės vardu kalbėjo apie tai, kad būtina kovoti su Daišu, o jo veiksmus priskirti genų. Taigi aš kvieščiau vyriausiai įgaliotinę paremti šią iniciatyvą. Kalbėdami kartu būsime labiau išgirsti. Tokiu būdu mes į, Mm, priversime Daesh atsakyti už to žiaurumus, kurie vykdyti. Ačiū, ponė Gil. Viena minutė, ponė Petrovski. Ačiū. Krikščionis yra labiausiai persekiojama žuma pasaulyje. Praeitais metais parlamentas priemė rezoliuciją, kalbančią apie tai, kad kiekvienais metais daugiau nei 150 tūkstančių krikščionių patiria persekiojimą. Kurį laiką krikščionis yra e, žudomysis ISIS atstovų. E, islamo valstybė ž, e, greuna bažnyčias, maldos namus. Ir tai, ką vykdo dabar ISIS, turi būti įvardinta kaip genocidas. Praeitais metais JAV kongresas tai nuneigė, iniciatyva buvo sustabdyta, bet dabartiniai e, įvykiai bei e, tai, kad dauguma parlamentarų nori e, ISIS veiksmus priskirti genocidui, įrodo, kad iš tikrųjų tai pats tinkamiausias pavadinimas šiems veiksmams. Ačiū kolegai Petrovski, toliau ponas Milan Mon. Ačiū. 2015-aisiais e, mūsų parlamentas jau patvirtino pozicijas dėl žiaurių išpolių religinių mažumų artimuosiuose rytuose ir Afrikoje atžvilgių. Štai balandį konstatavome, kad e, krikščionys yra labiausia persekiojama e, mažuma pasaulyje. Ir birželį, ir gruodį, e, Liepa vyko diskusijos parlamente, bet diskusijos niekur netvedė. Žiaurumai tęsiasi, Daesh ir kitos teroristinės grupuotės labai žiauriai elgėsi su krikščionimis. Mes esame pasmerkę tai, kas įvyko Bagdade ir kitur, pasmerkę bažnyčių griovimą Dabargi matome, kad sugriautas didžiausias vienolynas krikščionys tebėra tik keturi, sudaro 4 procentus šiuose teritorijuose, nors anksčiau tai buvo 20 e, ir daugiau procentų. Per pastaruosius keletą mėnesių daugelis, skaitant ir vyriausiąją atstovę, kalbėjo apie tai, kad toks žiaurumas turėtų būti įvardytas genocidu. Tarybos pozicija buvo taip pat aiškiai išsakyta. Daešo nusikaltimai negali būti nenubausti. Turime pareikalauti, kad jungtinės tautos aktyviai dalyvautų šiuose procesuose. Ačiū. Mon. Ačiū. Dabar pusantros minutės kalbės ponia Gardinė. Ačiū, ponia pirmininkė. Turime pripažinti, kad Islamo totalitarizmas yra pasiekęs viršūnę visame pasaulyje. Ir e, islamo valstybė verčia religinės bendruomenių atstovus keisti savo tikėjimą ir jie yra priversti e, bėgti arba yra nužudomi. Sirijoje e, 76 procentai krikščionių pabėgo iš šios šalies. Tas pats pasakytina ir apie Iraką. E, Jei krikščionys e, yra labiausiai persekiojama religinė bendruomenė. Jungtinių tautų, pabėgėlių, stovyklų krikščionys vengia, kadangi jie bijo ten būti. Mus sukrėtė koptų, e, islamo valstybės vykdomi koptų žudimai. Uh, Tačiau mes e, vis dar susitaikome su šio genocidu. Kaip mes galime ramiai miegoti, jeigu tiek daug žmonių yra e, persekiojama? musulmonų e, bendruomenė per keletą metų sumažėjo net 92 procentais. Aš norėčiau Jums priminti, kad genocidas Jeigu mes tai vardintume genocidu, tuomet tai, taip suteiktumėme ir e, tam tikrą mm, teisinę, teisinį rėmą ir pagrindą, kuriuo remdamėsi galėtumėme imtis aktyvesnių veiksmų. Ačiū. Ponas Venta, kolegos minėjo, jog e, džihadistai su, vėl sugriovė vieną iš svarbių istorinių e, monumentų, vienuolyną, islam, vadinamo islamo valstybė, sugriovė daugybę, šimtus įvairių istorinių e, pastatų ir monumentų. E, krikščionys yra persekiojami, kankinami ir žudomi, yra mm, greunamos jų kultūrinis paveldas ir krikščionių bendruomenė yra dramatiškai sumažėjusi. 2,5 milijono sumažėjo iki 800 tūkstančių. Ir po keliarių metų, jeigu tos tendencijos išliks, ši bendruomenė iš viso išnyks. E, didžiulis pavojus kyla ir jezitų e, bendruomeniai. Mums reikia daryti viską, kad užtikrintumėme jų laisvę, jų teisę į laisvę ir laisvę e, išpažinti savo religiją ir mes turime pers, visais būdais kovoti su islamo valstybė, kuri užsijima genocidu. Dėkoju. Dabar kalbės ponas Dijas Demera. Vieną minutę. Ačiū. Persekiojamos mums mažumoms reikia e, pagalbos, turi būti atstatyta teisybė jų atžvilgių. Jungtinios tautos šios e, nusikaltimus jau įvartino kaip genocidą ir visiems yra žinoma, kad genocidas yra įtrauktas ir į tarptautinio teismo e, teisinį statutą. Aš norėčiau e, e, atkreipti dėmesį į ponios Mogerinį paminėtas veiklos rytis, tai pradedant finansavimu, baigiant diplomatinėmis pastangomis. Tačiau jeigu teroras e, e, bus užbaigtas, o kada nors jisai iš tiesų baigsis, tuomet mes negalėsime sauliaisti tiems teroristams likti nenubaustiems. Mes turime įtvirtinti teisingumą ir nubausti tuos, kurie vykdė šios nusikaltimus. Jūs pri, turite prisimti už tai atsakomybę. Jūs turite pasirūpinti, kad tarptautinis baudžiamasis teismas imtųsi savo veiksmų.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 ir persekiojimo krikščionių skaičių sumažėjo Desirijoje šešis kartus, lyginant su 2003 metais. Ir reikia pasmerkti ne tik Sirijos vyriausybę, bet ir tarp, tarptautinę bendruomenę, dėl to, kad saugumo taryboje nes buvo sugebėta susitarti, dėl to, kokių priemonių reikia. Būtent todėl žmonės ir bėga. Taip tiek daug jų atkeliauja prie Europos sienų. Uh, Pone Mogrinė, aš manau, kad reikia kalbėti apie genocidą. Tai būtų reikalinga tam, kad mes galėtume veikti radika, ra, radikalus, kad galėtume pasipriešinti teroristams. Mums reikia sukurti e, žvalgybos ir gynybos struktūrą. E, Europoje, kuri padėtų mums kovoti su visais šiais reiškiniais, tai būtų naudinga ir e, artimų rytų žmonėms ir europiečiams. Pone Manės. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti Adekirsor, mano kolegė, ir uh, norėčiau padėkoti ponė Mogerinė už paramą. Islamo valstybės uh, Daesh kontroliuojamuose teritorijose vykdomos egzekucijos. Žmonės yra kankinami, da, seksualinė vergėja ir yra kasdienybė religinės mažumos patiria visus šios baisius reiškinius. Reikia pavadinti viską savo vardais. Kalbame apie genocidą. Kaip ir sakė kolega, šiandien matome, kad musulmonai su krikščionimis nesugeba sugyventi taikiai naikinamos yra ištisos religinės bendruomenės. Krikščionių skaičius Irake labai ženkliai sumažėjo, o Basirijoje jis sumažėjo per pus. Aš manau, kad jeigu mes prilyginsime nu, šios nusikaltimus genocidui, tai paskatins tarptautinė bendruomenė veikti aktyviau. Tarptautinė bendruomenė žadėjo, kad genocido nebeliks mūsų žemėje. Ačiū dabar ponia Jimenės Peseril. Dėkoju. Šiame parlamente, gerbėjai ponai ir ponios, mes e, labai dažnai kalbame apie vairias laisvės. Tačiau aš norėčiau, kad dar dažniau būtų kalbama apie religinių įsitikinimų laisvę, apie e, laisvę turėti religinius įsitikinimus. Uh, Ir turime kalbėti apie tai, kad kiekvienas turi turėti laisvę persižegnoti ir, kad, ir žinoti, kad už tai nebus nubaustas. Mes negalime e, stebėti, kaip e, sistemingai žudomi e, krikščionis. Pažiūrėkite, čia jūs matote, kas daroma yra su jezidžiais. Je už 50 dolerių yra parduodamas jezidžių moteris, o vaikai parduodami ir brangiau už 100 e, dolerių. E, jie neturi pasirinkimo, jie e, gali rinktis tarp mirties ir, ir pastangų ištrūkti iš to košmaro. Mes turime veikti, gindami juos ir pradėkime veikti jau dabar. Dėkoju. Toliau kalbės ponė Petir. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žudimas, kankinimai, e, persekiojimai, štai ką patiria krikščionis, nakinamos yra jų bažnyčios. Artimųjų rytų krikščionės e, praktiškai neturi pasirinkimo, jie arba uh, turi rinktis mirti ir persikiojimą, arba turi uh, išsižadėti savo tikėjimo. Ar mes iš tikrųjų norime, kad artimuosius rytuose nebeliktų krikščionių? Ar mes lauksime tol, kol jų ne, nebeliks tenai, e, kad pasakytume, kad tai, kas šiuo metu vyksta, tai yra genocidas? Uh, Prieš antrąjį pasaulinį karą 20 procentų artimų rytų gyventojų buvo krikščionis, o šiandien jų liko tik tai 4 procentai. Per pastarosius ketverius metus krikščionių skaičius Irake sumažėjo nuo pusantro milijono iki 3 300 tūkstančių. Mosulė buvo 45 bažnyčios kažkada daugiau jų nebeliko. Sirijoje buvo sunaikinta 140 bažnyčių. Labai senas vienuolynas Irake, vienuolynas, kurio, kuriam buvo 1400 metų, buvo sunaikintas, susprogdintas. Kiek dar žmonių turi nužudyti e, islamo valstybė, kiek e, moterų dar turi išprievartauti, kiek uh, vaikų e, turi nužudyti, kad mes sureaguotume. Krikščionės yra labiausiai persikiojama religinė bendruomenė ir ji, ši bendruomenė kenčia nuo genocido. Turime kažką padaryti, kad padėtume jiems. Ponas Polčiak, dėkoju pirmininkė, aš manau, kad šios diskusijos parodė, jog iš ties ši tema nusipelno mūsų visapusio dėmesio. Savo pasisakymę norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad mažmos dažnai neturi galimybės gyventi visaverčio gyvenimo, bet kartais neturi galimybės iš viso gyventi. Pavyzdžiui, Kinijoje krikščionys taip pat yra diskriminuojami. Mes negalime to nematyti. Pavyzdžiui, e, žydai Europoje nejaukiai jaučiasi. Turime informacijos, kad žydai išvyksta iš Europos. E, tai nepagerina mūsų įvaizdžio religinės mažumos visur yra diskriminuojamos, tik vienur jo ta diskriminacija labiau maž, matoma, kitur mažiau. Žiaurumas taikomas vien dėl to, kad žmogus išpažįsta vieną ar kitą religiją yra smerktinas. Visi apie tai kalbėjome. Norėtume atkri... norėčiau akcentuoti mūsų civilizacijos vertybės - toleranciją, diskriminacijos nebuvimą, taikų sambuvi tarp religijų ir kultūrų. Siekiant įtvirtinti šiuos principus, siekiant užtikrinti tarptautinę teisę, mes turime pasmerkti situaciją artimuosiuose rytuose, bet ne tik pasmerkti, bet ir remti tarptautinės bendruomenės veiksmus regione. O žiaurumo priskirimas genocidui galėtų prisidėti prie mūsų veiksmų efektyvumo. Ačiū. Labai ačiū, ponė Polčiak. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų. Procedūrą vėluojame ir vis dar nariai prašo žodžio. Negalėsiu visiems suteikti žodį, taigi kiekvienai frakcijai suteiksime po minutę. Pone Poskov. Pone Zaborska, atsiprašau. Gerbiamas pirmininkė, vyriausioji įgaliotinė. Daesh veiksmai ir nusikaltimai regione turėtų būti visapusiai pasmerkti ir įvardyti genocidu. Turėtume akcentuoti, jog Junktinių tautų saugumo taryba priimtų atitinkamą rezoliuciją pasmerkiančią Islamo valstybės žiaurumus ir kviečiančią tarptautinį e, tribunolą iškelti bylą e, dėl krikščionių ir kitų mažumų. E, E, žudimo. E, e, jis artimuosiuose rytuose ir Afrikoje turėtų būti prilygintas veiksmams, kurie buvo prilyginti baudžiamiesiams nusikaltimams Rebrinicoje. Taigi tokiu būdu mes galėtumėm suteikti tam tikrą apsaugą krikščionėms Sirijoje ir kitur, ir ypač mažumoms, kurios e, gyvena stovyklose, pabėgėlių stovyklose. Ačiū. Ačiū, kolega Džambas. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар. Dėkoju, pirmininkė, gerbėjai kolegos. Be abejo, Islamo valstybė vykdo žudimus Šiaurės Irake ir Sirijoje tūkstančiai krikščionių, kurdų, šytų nu, nužudyta. Mums apie tai yra žinoma. Jau visus metus mes kalbame, diskutuojame. O kągi mes padarėme? Nieko. Todėl aš norėčiau Jums pasakyti štai ką. Islamo valstybė kovoja ne pareiškimais, ne žodžiais, negražiomis kalbomis. Tol, kol mes nepradėsime kalbėti apie islamą, mes e, vengsime vadinti e, viskas savo vardais. Turkija tiekia ginklus e, tai islamo valstybei Sirijoje turime viską pavadinti, pavadinti savo vardais. Pone Mogherini, mums reikia siekti sutarimo pasaulinių lygmenių e, dėl kovinio įsikišimo. Ačiū. Dabar kalbės ponas Ilikiotis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Matgerinė. Kolegos, situacija yra dramatiška. Vyksta masinės krikščionių mažumos žudynės ir jos tik dar labiau aštrėja, didėja. Taip pat nuo tų žudinių ir persikėjimo kenčia ir kitos religinės bendruomenės. Tad mes kalbame apie genocidą. Ir negalime tai žiūrėti paviršutiniškai, turime imtis esmingų priemonių. Europos Sąjunga iki šiol el, elgėsi labai e, abejingai. Nu, Vokietija ir kitos valstybės e, e, teikia tam tikrą paramą. Ir dabar jungtinės valstijos taip pat įmasi intervencijos, intervencijos šiame regione, kuris bus dar labiau stabilizuotas. Mums destabilizuotas. Mums reikia pašalinti islamo valstybės šaknis, išrauti tas šaknis ir negalime susitaikyti su jos egzistavimu ir turime imtis esminės taikos iniciatyvos šiame regione. Dėkuoju kolega Ekar. Būtų labai gerai, jeigu mes galėtume kalbėti apie tai, kad islamo valstybė yra tik, tik, tikrai kažkoks praeities reiškinys. Reišk, nes būtent e, tuos laikus primena jų barbariškumas. Tačiau mes kalbame apie, šiuo metu apie tai, kad mums reikia e, mažinti gynybos biudžetą, kad reikia mažinti mūsų kariuomenę ir leiboristų partija e, dab, dėrėsis su šiais islamistais, su šiais islamo valstybės gyvuliais. Ir taip tokiomis priemonėmis mes niekuomet nelaimėsime. Ačiū ponui Eka. Dėl darbo tvarkos taisyklių, ponia Obermairė. Pone pirmininkė, noriu užduoti principinį klausimą. Kaip jūs vertinti ateityje, kaip interpretuojate jūsų pirmininkavimą? Jūs ką tik sakėte, prisimenu, kad kiek, atsižvelgsite į kiekvieną frakciją, tačiau nematau, kas iš mano kolegų, mano frakcijos kolegų būtų galėjęs pasisakyti. Aš nesuprantu, kodėl jūs paskelbėte kažką, ko paskui nesilaikote jūsų darbas paprastai yra labai korektiškas ir aš norėčiau, kad jūs tenktumėtės jo jį tokį išsaugoti ir toliau. Ačiū ponia Obermairi. Aš manau, kad e, teisingai elgiausi ir šiuo atveju. Prieš tai jūs prašėte žodžio ir aš galvau, kad jūs norėjote iškelti mėlynąją kortelę. Aš jau sakiau, kad mėlynosios kortelės pasisakymų nebus. Pone Obermaierį, suteikiu Jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, Jūs labai dosnus. Norėčiau pritarti kolegoms. Yra labai svarbu žvelgti e, į tai, kad tas religinių mažumų žudynės yra labai didžiulė problema, tačiau kol kas mes tik kalbame religinė bendruomenė, kurios atstovų yra ir pas mus, e, nusipelno ypatingo mūsų solidarumo. Ir ypač tų valstybių, kurios jį priima jos atstovus. Mes jau, kaip sakėme, e, tai yra genocidas ir E, valstybės, kurios e, užmerkia akis į šį genocidą, turėtų prisimti atsakomybę. Aš čia turiu omenyje, pavyzdžiui, Saudo Arabiją. Europoje mes taip pat neturėtumėme sėdėti rankų sudėję. Mes juk e, turime būti tų persekiojimų žmonių pusėje ir turime jiems visai padėti. Dėkoju ponui Obemairiui baigėsi spontaniškų pasisakymų raundas ir dabar komisijos vardu kalbės komisijos narė ponia Mogerinė. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, norėčiau pradėti nuo apibriešties ir termino genocidas vartojimo. Taip daugelis iš jūsų kalbate apie tai, kad aš savo įžanginėje kalboje žodžio genocidas nepaminėjau, tačiau uh, E, tam, kad veiksmai būtų priskirti genocidui, reikia labai mm, tiksliai vertinti, ar veiksmai atitinka tam tikrus kriterijus. Šiuo atveju kalbame apie jungtinių tautų taikomą apibrėžimą. E, jungtinėse tautose tik tai praeitais metais, kovo 13, e, žodis genocidas yra paminėjimas jungtinių tautų vyriausiojo komisaro žmogaus teisėms pranešime, kur ir kalbama apie Irako valstybės veiksmus. Šiame pranešime yra informacijos apie žiaurius išpolius civilių atžvilgių e, dėl uh, to, kad jie priklauso vienai ar kitai religiniai ar etniniai mažumai. E, šioje ataskaitoje kalbama apie tai, kad šis e, e, šis žiaurumas gali būti prilyginamas genocidui, ypač jezidų atveju ir tai, taip pat tai, tai gali būti įvardinta kaip karo nusikaltimai krikščionių atžvilgių. Tai yra, jeigu norime būti nuoseklus, kalbėdami ir apie teisinį pagrindą. Jūs sakėte, kad tai neturi būti užti žodžiai, bet tai tu turėti ir teisinį pagrindą. Jeigu norime užtikrinti, kad Europos Sąjunga turi, kad, na, jeigu norime užtikrinti, kad mes kalbėtume vienu balsu jungtinėse tautose, nors apie tai dar galime diskutuoti, nors neturime dar atskirai savo pozicijos jungtinėse tautose. Taigi, atsižvelgiant į visą tai ir lygiai grečiai šiems procesams mes turime konkrečiai veikti, o ne tik laikytis kažkokiu tai principinių požiūrių. Žinoma, principai irgi svarbus. Reita visas regionas žvelgia į mus, mažumas žiūri į mus. Jos žiūri tuos, kurios, kurie gali jas apginti ir žodžiais, tai be jokios abejonės svarbu, bet ir veiksmais. Pradėsiu nuo to, ką paminėjo vienas iš jūsų, tai yra teisingumas ir atskaitomybė. Kaip minėjau prieš tai, bet pabrėšiu tą dar kartą, Europos Sąjunga remia nepriklausomą tyrimų komitetą, kuris tyria Sirijos atvejus ir tyria žmogus teisų pažeidimus Sirijoje. Uh, Tai labai svarbu įmantis veiksmų ateityje, teisinio pobūdžio veiksmų. Ir ES, kaip buvo minėta, vieno iš jūsų pasisakymė, iš tikrųjų paprašė Junktinių tautų saugumo tarybos pateikti faktus tarptautiniam baudžiamajam teismui. Aš žinau, kad mes vėluojame ir nenoriu pernelyg uh, dar labiau užvėlinti posėdžio, tačiau leiskit pasakyti štai ką. Yra keletas labai svarbių dalykų, kurie mums yra svarbiausi, prioritetiniai, siekiant apginti religinės mažumas artimuosiuose rytuose. Visų pirma, mes turime išlaisvinti tas rytis, kuria, kurias užėmė Daš. Irake ir Sirijoje. Turime užtikrinti, kad ten įsivyrautų normalus gyvenimas Tai yra tos rytis, kur reikia mūsų humanitarnės pagalbos. Irake visų pirma, nes mes ten turime daugiau galimybių teikti tą pagalbą ir tikiuosi, kad vis labiau mes turėsime tokių galimybių ir Sirijoje. Antras dalykas, mes turime sukurti sąlygą, sąlygas visą apimančiam visuomenės vystimuisi šiuose visuomis ir tose sritise arba atkurti normales visuomenės egzistavimo sąlygas. Ten visuomenė egzistavo taikiai tūkstančius metų ir žmonių įvairios religinės grupės, suvokdamos savo skirtumus, gyveno kartu. Tai buvo tos visuomenės turtėjimo šaltinis. Ir aš manau, kad šitas aspektas, jis man pačiai atrodo labai svarbus ir jis yra svarbus ir politiniu, ir žmogiškojų požiūriu. Tikrai man keista, kad šiandien niekas to nepaminėjo. Man atrodo, kiek, arba tiek, kiek aš esu girdėjusi, uh, iš e, krikščionių gyvenančių Erbile, jiems tai yra svarbiausias dalykas. Tai ir mums tai yra saugiau. Ir klausimas yra iš tikrųjų, ar saugiau mums pasilikti artimuosiuose rytuose, ar jiems saugiau ten likti ir išvažiu, ar saugiau išvažiuoti, ar geriau išlaikyti tą pluralistinę visuomenę ten, ar ne. Ta klausimą savo kelia ir krikščionių bendruomenės, kurios išliko arba dar išliko tose srityse, kurios dar nėra okupuotos deš arba iš kur dešių pasitraukė. Tokias galimybės turėtų būti užtikrintos. Žinoma, reikia sukurti sąlygas saugiai palikti okupuotas rytis. Jūs minėjote tą, mes turime remti ir pabėgėlius visus, nepriklausomai nuo to, ar jie yra iš mažumų ar ne. Mes turime ginti jų teisės bet kokiamis sąlygomis ir bet, kokiame, bet kokioje srityje, bet kokiame regione. Mes turime taip pat sukurti sąlygas grįžti tiems asmenims į savo visuomenę, į savo bendruomenę, jeigu jie to pageidauja. Ir šitaip užtikrintume artimųjų rytų visuomenių pluralizmą, tokį, koks jis egzistavo anksčiau. Man atrodo, kad tai yra viena iš pasaulio zonų sričių, kur daugybę metų viena greta kitos egzistavo, ko egzistavo įvairios religijos ir pasaulyje žiūros. Aš esu užtikrinta, kad būtent toks požiūris galiausiai leis grįžti mažumoms į savo gyvenamas vietas. Anksčiau ar vėliau. kartais ir tose zonose, kur krizės dar nėra, bet gali atsirasti, reikia investuoti į demokratiją, į visuomenės atvirumą, į institucijų stiprinimą, į pagarbą žmogaus teisėms, į pluralizmą, į visapimantį požiūrį ir į visuotiniškumą įvairiose regionuose. Tai vyksta visame pasaulyje, Afrikoje, Azijoje, jūs tą minėjote, minėjome ir Aziją, ir, ir Libiją, atsiprašau, kuria, kurioje žuvo krikščionių tikėjimo žmonės. Turime žvelgti į tai plačiai. Mes turime veikti iš karto, teikdami humanitarinę pagalbą, turime sukurti sąlygas, kuriuose galėtų tarpti pagarba mažumoms tiek ilgalaikiu, tiek vidutiniu laikotarpiu ir turime imtis visų diplomatinių priemonių siekiant baigti krizės, nes būtent krizės ir sukelia didžiausias problemas e, religinėms mažumoms vidurinės e, artimuose rytuose egzistuoti, ypač daž. Tai yra didelė problema. Dėkojame komisarė Mengerinį, diskusiją baigėme šiuo klausimu.